pavyzdžiui, tokioje srityje kaip, kaip sveikata, pesticidai, genų technologijos. E, ir negalime tiesiog, kad nusimesti tos atsakomybės ir viską numesti komisijai. Tai yra netinkama, nes trūksta, kai trūksta skaidrumo. E, tiesiog nusijimamas, nusimetama atsakomybė. Ir todėl aš manau, kad komisijos pasiūlymas gerinti procedūrą ir labai teisingas. E, būtent, e, kad būtų galima būtų e, skaidriau visas šias procedūras skaidresnės padaryti. Ir manau, kad e, būtų blogai, jeigu komisija atsijimtų pasiūlymą ir pateiktų naują, kuris labiau patiktų tarybai, nes bet koks naujas pasiūlymas bus silpnesnė dabartinio pasiūlymo versija. Tas turėtų būti mums aišku. Taip pat yra labai svarbu pasakyti ir jums, komisijos nariai, kad Europos parlamentas nori toliau dirbti su šito dokumentu. Šiuo atveju taryba jį blokuoja ir nėra pasirengusi priimti sprendimą tokiu svarbiu klausimu. Todėl aš kreipiuosi į tarybą, kad jinai pagaliau prisimtų e, poziciją ir primtų poziciją ir galų gale patvirtintų komisijos pasiūlymą. Ačiū dvi minutės e, ponui Durom. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Šefkovičia, mes galime atvirai kalbėtis, ar ne? Taigi tą ir darysime. Jūs puikiai žinote, kad komisija pateikė šį pasiūlymą, todėl kad ji yra tarp tarybos kūjo ir visuomenės priekalo. Ir jei jūs neprimsite sprendimo, tuomet mes trauksime komisiją atsakomybę. Ir jūs privalote. Da, E, imtis veiksmų ten, kur taryba kratosi atsakomybės e, gėdingai. Ir mes apie tai kalbame, ir jūs jau tą sakėte, ir mes visi žinome, kad mes kalbame apie sveikatą. 500 milijonų Europos vartotojų sveikatą. Mes kalbame apie cheminės, e, cheminius gaminius, cheminės medžiagas ir tą galiu pasakyti tą čia Europos parlamente. Ir mes da, labai dažnai prieštaraujame jūsų įgyvendinimo sprendimams. Taip, gal jų nėra labai daug, bet taip yra. Ir visuomenė darosi vis sudėtingesnė. Ir mes labai dažnai uh, E, turime galiausiai priimti sprendimą ir ne, neleidžiama, kad e, yra dėlsime. Pone Šefčiovič, aš norėčiau da, sužinoti, ar jūs ketinate ir toliau e, skirti prioritetinį dėmesį šiam klausimui. Tai yra reikalinga demokratijos da, labui, piliečių da, labui. Aš manau, kad jei mes leisime žmonė, e, e, valstybėms tiesiog nebalsuoti, tai, yra, tai reiškia, kad mes skatinsime jų da, e, drąsos trūkumą. Aš tai tikiuosi, kad jūs pateiksite, da, da, toliau sieksite įgyvendinti tuos sprendimus, parlamentas jūs parems ir aš norėčiau taip pat pagirti Richardui už jo darbą. Mes kartu AFKA komitete parengėme su jo kelis pakeitimus ir aš apgailėstauju, kad tokie puikūs Europos parlamento nariai pasitrauks iš parlamento dėl kitų skleidžiamo melo. Dėkoju, ponas Ropė. Minutė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos šiandien ryte šiuose rūmuose diskutavome apie konferenciją dėl europos ateities ir sutarėme kad ateities europa turi būti demokratiškesnė labiau girdėti savo piliečių balsą. komitologijos procedūra yra bene labiausiai dėl demokratijos ir skaidrumo trūkumo kritikuojama europinė teisėkūros tvarka. deja tačiau jos spragos bei valstybių narių piktnaudžiavimas šiuo mechanizmu ypatingai akivaizdus priimant sprendimus ypač jautriais klausimais turinčiais tiesioginės įtakos mūsų maisto aplinkos kokybei žmonių ir gyvūnų sveikatai bei gerovei. kaip atsakingas žaliųjų grupės žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonės pareiškėjas noriu paraginti naują komisiją ir toliau tęsti jūsų pirmtakių užsibrėžtą tikslą kuo greičiau reformuoti komitetų procedūrą užtikrinant sprendimų priėmimo skaidrumą ribojant valstybių narių galimybes išvengti atsakomybės susilaikant nuo sprendimų priėmimo. ačiū už dėmesį. dėkoju ponui ropei. ponas pospíšil minutė. pane předsedající pane. ačiū pirmininke. gerbiamasis komisijos nary Kaip ir kolegos, aš pritariu komitologijos reformai ir komisija, kai komisija gali pasinaudoti gyvendinimo aktais, tai nėra labai gerai. Nes dauguma tų aktų dažniausiai neatspindi valstybių narių nuomonių ir tie sprendimai yra susiję su modifikuotu maistu ir kitais svarbiais dalykais. Ir mes jau keletą kartų per ankstesnę kadenciją aptarėme šį klausimą. Tai yra gana techniškas dalykas ir techniškas darbas, kurio turėtų imtis komisija. Galbūt taryboje reikėtų daugiau apie tai kalbėti. Arba uh, Galbūt reikėtų išsiaiškinti, ar tie pakeitimai būtų priimtini tarybai, bet dabartinė situacija nėra priimtina, nors e, paprašome jūsų daryti viską, ką galite tą linkmę. Ačiū, kolega Pospišil. Minutė ponui Hoisik. Oh, uh, uh, uh, Ačiū, pirmininkė, komisijos narys Ševčiovič, komitologija yra pats įdomiausias dalykas, jo niekas nesupranta, kai kalbame apie komisijos veiklą nes mes, kai mes norime priartinti ES prie piliečių, tai tai yra kliūtis, mes kalbame apie atskaitomybę. Būtent to šioje procedūroje ir trūksta. Pesticidai vienas iš tų akivaizdžiausių dalykų susijęs su komitologijos procedūra. E, žmonės nežino, kaip jų vyriausybės balsavo ir kaltina Briuselį, kad Briuselio diktatas, Briuselis diktuoja, bet galų gale tie e, valstybės tarnautojai, vyriausybių atstovai, kurie turėjo priimti sprendimą. Tai padarė netikrindami, nesiskaitydami savo piliečiams. Ir tai turi pasiteikti. Todėl tikrai džiaugiuosi, kad šis pasiūlymas yra galiojantis, pateiktas, bet mes turime judėti, turime dirbti tą linkmę. Ir šiame parlamente ir norisi atnaujintos naujesnės e, iniciatyvos iš komisijos pusės. Ir galbūt ir piliečiai turėtų daryti spaudimą. Dėkoju ponui Hoisik. Minutė poniai Melchior. Be... Ačiū. Kalbėsiu daniškai. Norėčiau pasinaudoti tuo, ką ką tik pasakė kolega Europos Sąjunga. Tai yra Europiečių sąjunga. Ir europiečiai nutarė mus išrinkti. Bet daug europiečių mano, kad ES yra per toli, jie nesupranta, kas ES vyksta. Yra per daug biurokratijos, technokratijos. Europoje Daug žmonių nesupranta komitologijos komiteto procedūros. Ir jeigu mes to nepaaiškiname, tai kaip galime tikėtis, kad mūsų rinkėjai, europiečiai suprastų komiteto procedūrą ir suprastų apie ką visą tai. Ir jeigu mes savo piliečiams paaiškintume teisėkūros procesą, tai e, ir e, turėtume gebėti laikytis tų principų, mes turime gebėti paaiškinti šios procesus savo piliečiams. Todėl norėčiau pritarti ir New Europe e, teikimui dėl komitologijos procedūros ir tikrai džiaugiuosi, kad komisijos narys Ševčiovič tam pritarė. Ačiū, niekas nenori pasakyti, pasisakyti spontaniškų pasisakymų procedūroje. Ar liktai jau mačiau tą kortelę, sako pirmininkas? Taigi, išimties tvarka, pona Korbitai. Vieną minutę. O gal mažiau? Gal mažiau. Ką sakė ponė Melkior ir kiti, tai buvo tikra tiesa. Komitologijos sistema yra nepermatoma, neaiški, niekas jos nesupranta. Bet mes turime ir kitą sistemą deleguoti komisijai įgaliojimus, tai deleguoti į aktai. Tai Tai yra visiškai paprasta sistema, mes deleguojame įgaliojimus komisijai, bet galime blokuoti sprendimą komisijos, jeigu jis mums nepatinka. Ir mes galime netgi atsiimti deleguotus susigaliojimus vienašališkai, kaip parlamentas. Ar tai nėra argumentas naudotis daugiau deleguotaisiais aktais, o neįgyvendinamaisiais aktais? Pona Šairis ir aš buvome šešėlį, buvom bendra pranešėjai šiuo klausimu, bet manau, kad reikia daug labiau naudotis deleguotaisiais aktais, tai yra skaidri demokratinė procedūra. Ačiū, ponia Korbet. Baigiame spontaniškus pasisakymus ir pabaigai suteiksiu žodį komisijos nariui Šefčiovič. Much, Ačiū, pirmininkė, norė... ir aš norėčiau padėkoti nariams už tokią draugišką atmosferą, diskutuojant apie tai, kai tema iš tikrųjų yra sudėtinga ir pritariu ponui Hoisik, kad ir Karen Melkior, kad tikrai labai sunku piliečiams įgyvendi, paaiškinti tos įgyvendinimo aktus ir jų panaudojimą. Norėčiau padėkoti visiems už pasiūlymus, už mintis ir aiškiai pasakyti, kad pirmininkė von der Leyen ir aš esame pasiryžę naudotis šiuo procesu, mums partneriškai dirbant, kad galėtume užtikrinti daugiau skaidrumo, daugiau atsakomybės šioje srityje ir ponas, ponas Sair, ponas Ropė ir ponas Duhant pateikė konkrečių patarimų, pasiūlymų. Taip pat ačiū ponui Korbit. Taip situacija yra tokia, kai mes taikome įgyvendinimo aktus, tai mes iš tikrųjų e, elgiamės taip, kaip mūsų įpareigoja ir parlamentas patvirtinant teisės aktą. Ir mes stengsimės dirbti su šiuo dokumentu, dirbti su taryba, dirbti su jomis, kad galėtume užtikrinti, jog procedūros būtų skaidresnės ir kad ateityje šios priemonės būtų taikomos aiškiau. Komisija yra pateikusi pasiūlymą Aš irgi išteiškinsiu tarybos poziciją, dirbsime su, pirmininka, su pirmininkaujančia Kroatija ir jeigu reikės su pirmininkausiančia Vokietija dirbdami prie šio dokumento, Europos parlamento pozicija, aiški pozicija mums irgi svarbi, suprantu, kad kai kurie komitetai jau turi savo poziciją, bet jūri komiteto pozicija labai reikalinga tuo met ir man bus lengviau e, ir aš turėsiu daugiau, didesnį autoritetą kalbėdama su taryba. Tai galėtų padėti siekti pažangos e, šiuo klausimu. Ačiū Jums už paramą, ačiū Jums už idėjas. Tai tikrai labai svarbus klausimas ir labai artimai šio klausimu su jumis esu pasiryžęs bendradarbiauti. Ačiū ponui komisijos nariu Ševčiovičiui. Pone Ševčiovičiau, norėčiau per daug to familiarumo ne, na, neišnaudoti. Jūs sakėte, kad uh, jūs e, labai norite pasinaudoti parlamento geranoriškumu, nežinau, ar čia turite omeny gyvendinamą į aktą ar deleguojamą į aktą. E, kaip ten bebūtų, svarstymas baigtas, dabar nutraukiu. E, posėdį, jis tęsis ir to 9 val. darbo atvarkė paviešinta e, svetainėje. Linkiu ramios nakties, linkiu pailsėti ir dėkoju visiems kolegoms, kurie taip ilgai pasiliko posėdėje. Posėdis baigtas.